Jis atvyko todėl, kad mes turime tradiciją, jog pirmininkaujančios šal, tarybai pirmininkaujančios šalies atstovai atvyksta į mūsų komitetą. Taigi dar kartą norėčiau pasveikinti poną Stamenitį ir esu tikras, kad mūsų komiteto nariai nori išgirsti uh, kokias problemas aptarsite ES e, tarybai pirmininkaujant pirmininkaudami ir taip pat e, aptarsite problemas, su kuriomis e, susidurėme bendrosios žemės ūkios politikos aspekte, o po to mūsų parlamentarai jums užduos klausimus, į kuriuos jūs turėsite atsakyti. Dabar žodis jums. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, e, esu šiandien jūsų posėdėje, kad pristatyčiau e, žemės ūkio sektoriaus padėtį Graikijoje, taip pat Graikijos parlamento pasiūlymo dėl BŽOP reformos ir e, taip pat pirmininkavimą. BŽUP, e, apima, BŽUP reforma apima keletą aspektų atsietus, e, atsietas išmokas, sieki e, plėtoti žemės ūkį bei taip pat užtikrinti BŽUP re, e, valdymą. 2014 yra pereinamasis laikotarpis, o 2015 jau privalėsime užtikrinti visapusišką naujos BŽUP galiojimą. Mūsų e, patirtis, e, turtinga patirtis BŽUP srityje e, mums suteikia galimybę sėkmingai dirbti, nustatant tikslus, e, tinkamus tikslus dėl BŽUP e, gyvendinimo Graikijos žemės ūkėje. Ir mes siekime tam tikrų tikslų e, Graikijoje. 2010-ųjų Graikija tikisi pasiekti tų tikslų ir mes tikimės jų pasiekti. Kokie tai būtų tikslai? Visų pirma, užtikrinti konkurencingą žemės ūkį orientuotą į gamybą taip pat pertvarkyti E, ūkių užtikrinant, kad būtų gaminami vertingi, pridėtinės vertės maisto produktai ir kad žemės ūkis prisidėtų prie Graikijos ekonomikos plėtotės. Mums reikia tokio žemės ūkio, kuris Graikijai leistų užsitikrinti e, apsirūpinimą maisto produktais bei užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą. Taip pat žemės ūkis turi būti orientuotas į išorę ir leisti užtikrinti e, mūsų šalies prekybos balansą ir mums reikia žemės ūkio, kuris kuris gebėtų atremti iššūkius kilančius klimato kaitos kontekste. Mes norime sustiprinti sinergiją Graikijos regi regione, kuriame yra Graikija, ir uh, užtikrinti aplinkosauginės maisto produktų, aplinkosauginio maisto produktų ir kultūrinio paveldo simbiozę. Šalyje, kur 40 procentų e, gyventojų gyvena Atenose, Salonikose e, žemės ūkio plėtojimas yra nemenkas iššūkis, bet kad pasiektume visų mano išvardintų tikslų, reikia e, pažiūrėti, pasižiūrėti, kokia yra šiandien situacija Graikijos žemės ūkija. Graikijos žemės ūkis pasižymi ribotų konkurencingumu, tai apsprendė e, tam, tikros, tam tikrų struktūrų egzistavimas ir nevienodas Graikijos regionų išsivystimas. Graikijoje yra kalnuotų regionų. Ir iš esmės Graikijoje yra du regionai - žemyninis ir, ir taip pat e, salos. E, šiaurės vakarų, šiaurės rytų regionas yra svarbus dėl savo e, klimato, dėl viduržėmio jūros įtakos, o pietuose E, vyrauja žemyninis klimatas. Taigi darome išvadą, kad šiaurės rytų, šiaurės rytų dalyje e, yra e, regionas, kur, kur, kuris užtikrina geriausias sąlygas žemės ūkio veiklai. Pietuose tuo tarpu pietus nėra svarbi, svarbi gamybos teritorija. Tačiau e, mes norime plėtoti turizmą, turistinę veiklą ir e, konstatuojame taip pat, kad, kad klimato įtaka, e, toks, tokia klimato įvairovė nedidelėje teritorijoje sukuria tam, tam tikrą didžiulę biologinę įvairovę skiriamieji Graikijos žemės ūkio bruožai unikalus e, Graikijos žemės ūkio pobūdis ir bruožai apsprendžia tam tikras problemas, kurias mums tenka spręsti šioje srityje. Europos Sąjungos e, politika šioje srityje bendrai susidarė su tam tikromis problemomis. Aš nesakau, kad taip, kad taip yra dėl to, kad pasirinktos netikro, netinkamos koncepcijos, bet taip yra dėl žemės ūkio veiklos ir ypatingo jos pobūdžio. Būtent todėl mes, mums ir iškyla įvairių dilemų. Pavyzdžiui, diferencij... tas problemas reikia diferencijuoti ne tik e, tarp, tarp atskirų valstybių narių, bet taip pat ir e, konkrečioje valstybė narėje e, atskiruose juos, jos regionuose. E, Mums reikia lankstesnių e, galimybių suteikti pagalbą savo žemės ūkiui ir suteikti tokią pagalbą, kur, kur yra reikalinga konkretiems regionams. Ir todėl Žemės ūkio ministerija E, dirba vadovaudamasi keliais scenarijais. Visų pirma, mes jie traktuojama kaip vienas vienu, vieningas regionas, pagal kitą scenarijų šalis suskirsta į 13 administracinių regionų, pagal trečią šalis padalinta į 2 regionus, e, ganyklas ir e, dirbamos žemės regioną ir pagal ketvirtą scenarijų šalis padalinta į keturis regionus. E, lygumos, kuriuose vystama žemės ūkio veikla, kalnuotos vietovės, kur vystama žemės ūkio veikla, bei e, ganyklos ir, ir lygumose, ir kalnuose. Ir priklausomai nuo to, kokį scenarijų pasirinksime, Graikija norėtų ypač akcent, Graikija norėtų įdėkti naujos BŽUP nuostatas. E, bei užtikrinti skirtingų regionų savitumą ir užtikrinti e, žemės ūkio srities darbuotojų e, galimybės. Turime kalbėti apie e, tai, kad, kad mūsų ūkininkai turėtų laimėti iš tos naujos sistemos. Mes norime net kalbėti ne, ne, visų pirma apie BŽUB, naujos BŽP teigiamas pusės, e, visų pirma e, pagalba žemės ūkiui, taip pat e, prievolę už ekologizuoti žemės ūkį, kitas aktualus dalykas vanduo bei tvarus jo naudojimas bei fitosanitarinės priemonės. Dar vienas svarbus aspektas tai E, reikalingas gaminių, reikalingas gaminių kiekis. E, visų šių tikslų tikimės pasiekti pasinaudojant visoms valstybėms suteiktomis galimybėmis e, reguliuoti žemės ūkio veiklą. Siekiame e, žemės ūkio produkto diversifikavimo Tai apsprendžia ir naujoji BŽUP. Mes taip pat numatome atsijėti e, išmokas nuo, nuo plotų ir e, bandyti atsižvelgti į poreikius šioje srityje. Ir be naujos BŽUP dėka atsie, atsietoji parama mums leis remti tuos gamybos sektorius, kurie šiek tiek atsilieka ir taip užtikrinti mūsų prekybos balansą. Taip pat akcentuosime e, pašarų sektorių, kad sumažintumėme gamybos, maisto produktų gamybos kaštus. Ir, ir taip pat akcentuosime svarbiausius su Graikija tapatinamus maisto produktus. Uh, Kitas mūsų sieki, siekis užtikrinti, kad žemės ūkis pritrauktų naujų ūkininkų. Mes taip pat siekiame e, išmintingai tvarkyti savo vandens išteklius. Ir lyginant su kitomis šalimis turime e, tam tikrų panašumų šioje srityje. Taip pat norime ir mm, į išorę orientuotos politikos dėka mes tikimės 15 procentų padidinti žemės ūkio sektoriaus sukuriamą pridėtinę vertę. Toliau klimato kaita BŽUP antrajame ramstyje numatyta visa eilė priemonių, kurias galima dėkti ir kurios gali prisidėti teigiamai mm, paveikti mūsų pastangas pasiekti mūsų tikslų ir, ir atremti iššūkius klimato kaitos srityje. Galiausiai, ponės ir ponai, norėčiau skirti laiko klausimams, kuriuos e, akcentavo Graikijos premjeras Antonijos Samaras savo pasisakymę. Ir tai yra klausimai, kurie bus aktualūs Europą ateinančiais keliais metais. Visų pirma, tai bus siekis užtikrinti augimą, darbo vietų kūrimą ir sanglaudą. Mums būtinos priemonės, kurios neprieštarautų biudžeto disciplinai. Taip pat e, sustiprinti vieningąją valiutą, padidinti pasitikėjimą ją, spręsti migracinių srautų problemą ir ketvirtą E, plėtoti ES jūrų politiką. Galbūt šie klausimai jums atrodo nesusiję su mano pasisakymo tema, nežiūrint tai mes sužinojame, kad e, pas, politinis pasirinkimas dažnai sprendžiamas tam tikrų veiksnių, nes š, ne, negalima priimti kokio nors sprendimo remiantis tik individualiu kontekstu. Graikijai teko priimti nemažus, ne, sunkius sprendimus, mes vengėme e, polit, populistinių sprendimų, mums pavyko e, įrodyti, kad mums pražūtį e, le, pranašavę balsai buvo neteisingi, mums pavyko sustiprinti savo šalies ekonomiką ir užtikrinti tam tikrą e, augimą ir su. Mes įdėgėme visas reikalingas reformas, sumažinome biurokratinį sektorių, sukūrėme saugę, užtikrintą aplinką investicijoms. Tai leido mums pradėti siekti, užtikrinti augimą ir sumažinti nedarbo lygį šalyje. Galime toliau eiti priekint, laikantis su partneriai sudarytų susitarimų. Ponios ir ponai, matome, ko, kokie yra Europos privalumai, ką ji duoda, jei veikiame drauge. E, čia citavau premjero kalbą pasakytą E, konferencijoje pavadinimu e, puoselėkime demokratiją. Ir e, manau, kad atskirai, individualiai atskiria šalis pasiektų mažiau, nei dirbdama, bendradarbiaudama su kitomis. Ir maname, kad tai ypač aktualu, kalbant apie BŽUP nes mums svarbu visiems drauge spręsti ir primti problemas, kurios yra bendros, pavyzdžiui, klimato kaitos problemos. Ačiū už man suteiktą galimybę kreiptis jūs ir pristatyti Graikijos parlamento poziciją dėl naujosios BŽUP įgyvendinimo. Bardzo dziękuję. W tej chwili przeszlibyśmy do pytań i wypowiedzi sali. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų komiteto nariams. Pona, ponia Garcija, jums dabar žodis, o po to žodis poniui Egniu. Visų pirma, ponia Garcija. Dėkoju. Pirmininkė, aš nesu ponia Garcija, ji yra uh, kitame e, posėdžių <laughs> salės kampe. Bet ačiū už suteiktą žodį, ačiū Graikijos parlamento atstovui už tai, kad šiandien atvyko į mūsų posėdį. Jis kalbėjo apie žemės ūkio situaciją Graikijoje šiuo metu. Papastankis mums apie tai pasakoja nuolat. Mes žinom, kokia yra situacija uh, Graikijoje. Norėčiau, padėko, norėčiau palinkėti sveikatos mūsų kolegai, tikiuosi greit pasveiks. Jūs minėjote Graikijos e, gyventojus ir kaip jie yra pasiskirstę skirtingose miestuose ir kaimeliuose ir kaip e, pasiskirstę tarp atskirų skirtingų regionų. Žemės ūkis priverčia žmonės gyventi tam tikrose srityse ir vykdyti tą žemės ūkį tam tikrose regionuose. O žemės ūkis susiję su perdirbimu, su gamyba, o tai, kaip žinia, yra ekonomikos variklis. Ir tai yra labai svarbu Europos Sąjungoje. Mes teikiam e, geografinės nuorodas, mes gaminam ypatingus produktus ir tai mums yra labai svarbu. Taip pat jūs kalbėjote apie pagalbą skiriamą BŽUP kontekste ir ši pagalba siekia užtikrinti, kad BŽUP sąlygos būtų kuo geriau suderintos, kad jos būtų kuo sažiningesnės įvairiuose regionuose ir kad užtikrintume sanglaudą tarp skirtingų valstybių narių ir tarp gamintojų. Mes turim užtikrinti, kad visi mechanizmai veiktų kuo efektyviau ir kuo mažiau žalaus padarytų. Ir tikiuosi, kad ir toliau BŽUP e, išlaikys tokią dvasę ir skatins pusiausvyrą tarp gamintojų. Žinoma, susidurėm su sudėtinga ekonominė situacija tam tikrose valstybėse, bet vis tiek turim eiti pirmin. Dėkoju dar kartelį, kad atvykote, kad pasidalijote situaciją, su kuria susiduria jūsų valstybė. Ir žinoma, kad dėl skatinimo paketo turime dar tartis ir jis tikrai turėtų prisidėti prie ekonomikos augimo. Dėkoju. Dabar žodis ponui Anijų ir tuomet ponui tas. Dėkoju. Man labai patiko išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kas vyksta jūsų šalyje. Tikriausiai žinote, kad parlamentarai nepatenkinti deleguotaisiais aktais, kuriuos komisija teikia dėl BŽUP reformos. Kai kurie parlamentarai sako, kad reikėtų apskritai atsisakyti tos BŽUP reformos, o ne pateikti tokius dokumentus, kurie mūsų visai netenkina. Taigi tokia yra dviejopa nuomonė skirtingose ES institucijose. Aš negirdėjau, kaip reaguoja taryba į šį klausimą ir tikriausiai jūs e, pirmininkaujanti Graikija ir jūsų žemės ūkio ministras e, dal, e, vadovaus žemės ūkio ministrų tarybai. Taigi, kokia yra tarybos nuomonė? Ar jie pritarė parlamento nuomoniai, ar jie yra nepatenkinti mūsų nuomonę? Aš norėčiau išgirsti, kokia yra tarybos pozicija dėl tokio parlamento elgesio. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir dėkoju ponui Stamaničiui, kad jis atvyko į mūsų posėdį. Aš norėčiau pabrėžti ir pakartoti tai, ką jau minėjo kolegė. Mes e, mus labai gerai informavo mūsų graikas kolega apie e, situaciją Graikijos žemės ūkyje. Mano klausimas susijęs su jūsų optimizmu. Jūs labai optimistiškai kalbėjote apie žemės ūkio reformą, tačiau man ta reforma kelia abejonių. Aš gavau laišką iš Vokietijos administracijos dėl ES jūrų ir žuvininkystės fondo. Tai buvo skundas susijęs su Mm, biurokratiniais mm, dalykais, dėl, dėl kelių tūkstančių eurų paskirimų. Taigi čia gavau kelis šimtus klausimų dėl komisijos dokumento. Komisijai teks atsakyti į kelis šimtus klausimų. Pirmininkas kalba apie biurokratijos mažinimą, bet iš tiesų su kiekvienu dokumentu tos biurokratijos lygis tik didėja. Tai jeigu visa tai, ta pati situacija, kaip dabar yra jūrų politikoje, pasikartos ir čia žemės ūkio politikoje, tai tikrai ta įgyvendinama reforma bus kaip, kaip monstras. Dabar dėl jaunų ūkininkų, dėl ekologizavimo. E, Taigi te, deleguoti į teisės aktai jau yra taikomi ir komisija iš esmės nepateikė jokių duomenų, kad būtų kažkokių rimtų pakeitimų. Tai jeigu komisija nori įgyvendinti tam tikras priemonės taip, kaip nurodyta deleguotose aktuose, tai mes tikrai nebalsuosim už tokias permainas, mes balsuosime prieš jas ir mes pasisakom, už, pasisakom prieš biurokratinės naštos didinimą. Ir taryboje jūs taip pat turite būti labai budrus ir atsargus žiūrėdami, kaip vyksta tas įgyvendinimas. Prieš uh, e, suteiktamą žodį greikų kolegai aš norėčiau uh, E, pasveikinti jo pakviestus svečius. E, kolega dirbo rengiant baža, su BŽUP susijusius dokumentus, tai jeigu kas nors vyks ne taip, kaip norite, tai žinote, kam adresuoti klausimus ir komentarus. Kopulas Santos. E, dėkoju. Pirmininkė, aš taip pat e, sveikinu e, svečius, svečią atvykusi į Europos parlamentą. Labai gaila, kad išgirdau ne visą jūsų kalbą, nes tuo metu vyko kitas posėdis. E, Portugalijos atstovai taip pat e, budriai stebi, kaip vyksta BŽUP politikos įgyvendinimas ir kalbant apie jūsų vertinimą ir jūsų perspektyvas dėl BŽUP įgyvendinimo Graikijoje, tai aš pritariu daugeliu jūsų išsakytų komentarų. Mums tikrai labai svarbu turėti bendrą žemės ūkio politiką Europos Sąjungoje. Tai leidžia užtikrinti ekonominę veiklą, leidžia mum veikti konkurencingai, leidžia Europai išlikti pagrindinę žemės ūkio produktų eksportuotoje. Tačiau mes dabar perinam į tokį etapą, kai atsiranda opozicija tarp tarybos, parlamento ir komisijos. Ir tikiuosi išgirsti sveiko proto iš komisijos ir iš tarybos. Komisija siūlo šiokį tokį lankstumą, tačiau vis dar nepakankamai. Aš norėčiau paklausti štai ko. kokia yra dabartinė situacija Graikijoje susijusi su aktyve žemdirbystė. Ar Graikija bus atvira, ar imsis e, selektyvaus Ar selektyviai atrinks, kas pasinaudos numatytą paramą ir kaip bus skirstomos tos tiesioginės išmokos? Ar Graikija skirs paramą tam tikrais, tikriems regionams, ar skirsite paramą nacionaliniu lygmeniu? Taip pat norėčiau pasiteirauti dėl Graikijoje vykdomos kaimo plėtros programos. Vyko ilgos diskusijos su susijusiais partneriais. Ir norėčiau išgirsti, ko, kokiagi tų debatų baigtis, kaip e, suinteresuotosios šalys e, reagavo į šį klausimą. Ar galėtumėt pateikti kokios nors informacijos šiuo klausimu? Taigi dar kartelį noriu Jūs pasveikinti atvykus į mūsų posėdį ir palinkėti Jūsų šaliai sėkmės. Dėkoju. Jeigu nebėra daugiau klausimų, tai norėčiau pateikti keletą komentarų. Anksčiau ketvirtų darbo tvarkės klausimų aptarinėjom TPIP dėrybas su JAV ir kilo labai daug e, klausimų susijusių su šiomis dėrybomis. O mūsų antras klausimas, kokia dabar situacija e, kaimuose, kaip krizė paveikė kaimuose gyvenančius ūkininkus, kokios jų gyvenimo sąlygos, kokia situacija kaimuose, kai, su, kok, kokį, su kokiais užūkiais susiduria e, nedideli ūkininkai. Žinau, kad e, Graikijoje krizė turėjo baisų poveikį, padarė daug žalos mažiems ūkininkams. Taigi paprašyčiau atsakyti ir į mano klausimus, atsakinėjant į kitų parlamentarų klausimus. Taigi žodis jums. Ačiū. Taip pat aš noriu padėkoti Jums už linkėjimus ponui Papastankos. Aš jį labai puikiai pažįstu dar nuo 90-ųjų metų, kai jis dirbo ministru. Aš esu iš Jenicos e, vietovės, kuri yra 30 km atitolusi nuo pono Papastamkos e, gyvenamosios vietos. Tai yra žemės ūkio regionas, bet to mes e, turime e, išvystytą e, žuvininkystę, e, e, turime e, daug, atsiprašau, ne, ne žuvininkystės, o persikus auginame. E, taip pat e, turime daug vyšnių, e, sodų ir kukurūzų daug auginame. Galiu atsakyti pirmininko klausimą. Krizė Graikijoje turėjo įtakos žemės ūkio darbuotojams, be vėjonės buvo neįmanoma išvengti tokios žalos. Ir aš įsivaizduoju, kad naujosios bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimas 2014 metais e, bus labai svarbus uh, veiksnys ūkininkams apsaugoti. Dėl tos priežasties mes manome, kad naujoji BŽUP, kuri bus taikom nuo 2015-2020 metų, yra labai svarbi priemonė, kuri leis mums plėtoti žemės ūkį Graikijoje. Be to, e, taip mes galėsime taisi, tarsi įnešti e, naujo vėjo į skirtingus regionus, kurie yra toliau nuo dviejų pagrindinių miestų. Kalbant apie žemdirbių problemas, aš trumpai e, jas įvardinsiu. Turime Graikiją apskritai nedidelį žemės ūkio paskirties plotą, nes Graikija yra kalnuota yra labai dideli skirtumai tarp atskirų regionų. Lygiai taip pat e, yra svarbus energetikos savikainos klausimas. Ta savikaina labai smarkiai išaugo ir tai turi įtakos ūkininkų gyvenimui. Be to matome, kad pabrango elektra ir vėlgi tai turės, ženkl, turės ženklaus poveikio ūkininkams. Viena vertus mes susidarėme su krize, kita vertus matome, kad Europa įgyvendina savo naują energetikos politiką. Dabar norėčiau dar paminėti ir sunkumus, kurie kyla dėl fitosanitarinių reikalavimų ir trašų naudojimo. E, kainos labai ženkliai skiriasi, pavyzdžiui, Bulgarijoje ir Graikijoje arba kitose šalise mūsų produktai yra brangesni, o e, šiame, šiame sektoriuje susidurime su laisvų prekių judėjimu. ES lygmenių vyko diskusija dėl bendro žemės ūkio politikos ir dabar dėl jos įgyvendinimo priemonių diskutuojame Graikijoje. E, žemės ūkio administracija organizuoja įvairios e, konferencijas, seminarus ir pavasarį jau pamatysime, kaip būtų galima praktiškai įgyventi naująją bendrą žemės ūkio politiką. Aš išskiriau keturis scenarius, kurie e, leistų mūsų valstybę traktuoti kaip vieną regioną. Arba lygiai taip pat mūsų valstybę galima padalinti į 13 administracinių regionų arba į du regionus, e, kurie uh, E, leistų išskirti skirtingas gamybos rūšis. O ketvirtasis variantas būtų, kad mes turime e, lygumas, kurios yra naudojamas žemės ūkio paskirčiai, lygiai taip pat turime regionus, kurie yra kalnuose, bet yra naudojami žemės ūkio ir taip pat turime ganyklas e, lygumose ir ganyklas kalnuose. Mes siekiame, kad ir koks scenarius būtų pasirinktas, užtikrinti pridėtinės vertės pusiausvyrą tarp skirtingų administracinių regionų ir gamintojų. Kai kurie gamintojai gaus mažiau paramos, kiti gaus daugiau iš fondų, bet žinome, kad pagal vidinį programavimo laikotarpį e, jau yra išsiaiškinta, kad lėšos yra paskirstytos nevienodai. Naujoji bendroji žemės ūkio politika mums ženkliai padės. Ūkininkai e, mažiau e, nukentės dėl sudėtingų sąlygų. Mes įsivaizduojame, kad naujoji BŽUP leis tęsti jau dabar įgyvenamos BŽUP e, tendencijas, bet čia staiga iškylo demokratinė problema. Kaip mes e, įgyvendinsime naujasias priemonės? Diskutuojame su vyriausybė, diskutuojame su aktyviais ūkininkais, žinoma, bus tam tikrų problemų ir sunkumų. Mes uh, uh, vadovavomės tam tikromis nuostatomis, e, kurios yra tradicinių ūkininkų gyvenimo pagrindas ir e, žiūrime, kaip galima kaimo teritorijas plėtoti. Mes skaičiuojame, kad turizmas, kuris e, Graikijoje yra labai svarbus, e, gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį siekiant priekybinės pusiausviros su žemės ūkiu. E, Mes žinome, kad tokie e, svarbus produktai, kaip pavyzdžiui kalamata alyvos e, arba alyvogio aliejai arba fetos sūris, e, gali būti dar labiau pagerinti ir tie produktai e, gali būti šiek tiek pakeisti ir mes siekiame, kad e, tie produktai galėtų būti reklamuojami tarptautinėje arenoje. Mes įsivaizduojame, kad BŽUP turi dvi svarbes iniciatyvas, kurios leis mm, padėti ne tik Graikijos ūkininkams, bet bendrai visiems Europos ūkininkams. Tiesą sakant, ir aš norėčiau pabrėžti tai, mes visi kartu kovojame už bendrą žemės ūkio politiką. Todėl mes lygiai taip pat turime kartu įgyvendinti dabar iškylančius iššūkius, uždavinius deleguotai teisės aktai. Mes paskaičiavome, kad tai, mes manome, kad tai yra pozityvus pasiūlymas su sąlyga, kad e, nebus peržengti BŽUP tikslai e, tie deleguotieji aktai leistų atsižvelgti kiekvieno regiono ir kiekvienos valstybės bei kiekvieno sektoriaus specifiką. E, ir e, mūsų e, valstybių atskiri regionai galėtų gauti skirtingos naudos. Todėl mes manome, kad daugiau nebereikėtų nukrypti nuo pagrindinių tikslų, tačiau skirtingų valstybių narių parlamentarai turi e, užtikrinti, kad būtų vykdoma gera paramerlinė kontrolė. Ačiū. Dėkoju už galimybę, kad suteikėte man pristatyti pagrindinės savo mintis ir pozicijas ir tikiuosi, kad galėsiu taip prisidėti prie e, žemės ūkio padėties su mano valstybė gerinimo. E, za informaciją. Labai ačiū už informaciją, už jūsų e, pamastymus, atsakymus. E, čia mes pradėjome naują tradiciją, susitinkame su e, kolegomis iš valstybių narių, ypač iš tos valstybės, kuri pirmininkauja tarybai. Manau, kad tokiu būdu mes galime geriau susipažinti su žemės ūkio padėtimi valstybėje, kuri e, pirmininkauja tarybai. Lygiai taip pat geriau suvokiame tai, kas vyksta taryboje ir komisijoje. Labai dažnai, kai parlamento nariai mes uh, išvelgėme daugiau panašumų su kitų valstybių parlamentais negu, pavyzdžiui, taryba ar e, komisija. Taigi dar kartą Jums dėkoju. Jeigu nebėra jokių klausimų, e, siūlau padaryti trumpą vienos minutės per traukėlę kad e, atsisveikintume su svečiu, o paskui aptarsime paskutinį šiandienos darbo tvarkės klausimą. Dar kartą labai ačiū ir geriausi linkėjimai visiems jūsų kolegoms geros kloties, e, stengiantis e, prisidėti prie Graikijos ir ES gerovės. E, šis pirmininkavimo laikotarpis bus trumpesnis, bet taip jau yra, taip parlamentas veikia. Ačiū. proszę państwa przechodzimy do ostatniego punktu kolegos kolegos dabar mes e, kalbėsime paskutiniu šiandienos klausimu informacijos e, e, teikimas ir žemės ūkio produktų propagavimas vidaus rinkoje ir trečiosiuose šalyse. Čia kalbėsime apie naują Europos informavimo ir programavimo politiką. Ir prieš suteikdamas žodį pranešėjai, jei poniai e, garsiai, norėčiau priminti, kad e, turime labai griežtus laiko terminus. Jeigu norime, kad pirmasis svarstymas vyktų prieš rinkimus, tai turime elgtis labai drausmingai ir turime laikytis griežto kalendoriaus. Pakeitimų pateikimo terminas vasario 14-12 valanda. Pakeitimų pakeitimo terminas. Dabar žodis e, poniai Herans Garcia. Eh, además, en esta ocasión que me llame... Labai. Labai ačiū. Ir e, šią progą jūs mane pavadinot Herans Garcia, aš labai dėkoju, nes ponė Garcia yra socialistų frakcijos šešėlinė pranešėja. Kaip ten bebūtų, šis dokumentas e, yra e, reikalingas ir svarbus Europos ūkininkavimui, maisto ir e, maisto perdirbimo sektoriui. Matome, kad trūksta politikos, kuria būtų skatinamas Europos produktų vartojimas. Todėl reikia geros e, propagavimo politikos. Tuo pat metu mes turime pasirenkti šiam darbui ir dirbti turime labai e, akilai. Tam tikrą spaudimą patiriame, kad baigtume svarstymą per pirmąjį svarstymą ir e, pramoninkai e, daro tą spaudimą, nori, kad dokumentas būtų parengtas kuo greičiau, todėl stenkimės laikytis nustatytų terminų ir e, koordinuodami su kitomis frakcijomis galėtume tai nuveikti. Dabar aš žvelgiu iš šių pasiūlymų esmę. Mes matome, kad mūsų E, maisto produktų gamintojai susiduria su vis aršesnė konkurencija iš trečiųjų šalių. Mes, europiečiai, matome gana ženklų kainų padidėjimą ir turime kažką padaryti, kad būtų nustatytos, pakoreguotos dabar egzistuojančios informavimo kampanijų nuostatos. Uh, E, dėrybos vyksta su visai eilė svarbių trečiųjų šalių, Junktinėmis Amerikos valstybėmis, Merkosiur valstybėmis. Ir aš manau, kad dabar reikėtų naujai pažvelgti į Europos produktų vertę ir jų galimybės konkuruoti. Per krizę mes matėme, kad uh, E, išryškėjo daug įvairių skaudulių. Matėme, kad, pavyzdžiui, bakterijos e, gali labai greitai paplisti, prisiminkime, ekoli protrukį. Ir mes turėtume dabar galvoti, kad mūsų nuostatos turėtų būti lankstesnės. Europos komisija e, turi ribotą iniciatyvos teisę ir mes šiuo atveju e, aiškiai tą, tuo įsitikinome sanitarijos krizės atveju Europos komisijai reikėjo daugiau lankstumo. 45 reglamento straipsnis, turiu galvoje BŽUP, politikos reglamentą numato bendrus veiksmus, nustačius pasitikėj, var, ES vartotojų pasitikėjimo praradimo atvejus. Tačiau mes e, E. coli bakterijos atveju aiškiai pamatėme, kad e, tas veikimo tempas buvo nepakankamas. Mes stengiamės atkurti pasitikėjimą, buvo imtas įvairių veiksmų, tačiau jų beveik niekas nepajautė. ES reglamentai, tokie kokie jie yra dabar, ES komisijai nesuteikia jokios galimybės pradėti propagavimo akcijas, jeigu, pavyzdžiui, kyla sanitarnė krizė pieno sektoriuje. Pavyzdžiui, prieš keletą metų toks atvejis pasitaikė ir nebuvo galima nieko padaryti. Mes manėme, kad reikia taikyti skubos procedūrą, kad būtų deramai reaguojama į neramumus rinkoje ir sanitarnės krizės. Europos komisija galėtų tokią iniciatyvą iškelti. Aš tikiuosi, kad Europos komisija neprieštaraus tokių priemonių taikymui, kadangi mes norime, kad būtų suteikta Europos komisija daugiau įgaliojimų tokių krizių atvejais. Šis pasiūlymas susilaukė labai palankaus prieimimo, nes e, yra numatyti papildomi fondai kartu Europos komisija yra nusiteikusi prisidėti prie tokios kampanijos, e, reklamuojant tam tikras e, produktų rūšis ir kilmės e, nuorodas. Kokie pagrindinė nauda bus sektoriui? Šiame sektoriuje negalima, ne, ši, ši, priimant šį, šią nuostatą, negalima nekreipti dėmesio į tai, kad atskirioje sektoriai patys savo ruoštų yra nuveikę, kokios naudos yra jau padaryta vienos ar kitos e, produkto rūšies reklamavimui. Mes e, žinome, kad geografinės nuostatos gali būti naudingos, stengiantis išpopuliarinti ir kitus panašius produktus iš to paties e, regiono. Mes manome, kad parengtas tekstas yra geras, o tie, kas nesutinka, E, pagalvokite apie tam tikras produktų rūšis, kurios gali turėti įtakos kitiems panašiems e, produktams. Apribojimai, kuriuos nustato konkurencijos taisyklės, leistų e, panaikinti kliūtis patenkant į trečiųjų šalių rinkas. Aš manau, kad per dėrybas su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, kaip šiandien girdėjome, arba su kitomis šalimis pasigirsta tokių keistų mm, pastebėjimų. Europos produktai e, iš principo yra geri ir mes turime informuoti savo, produkt, savo vartotojus apie tų produktų vertę ir e, vartotojas turi pasitikėti e, tuo produktu. Taip pat reikia informuoti vartotojus apie kokybės gerinimą, apie aplinkos apsaugos standartus. Ir tai turi būti daroma ir ES viduje, ir už jos ribų. Turime supaprastinti e, daugia valstybinės programas. Apie tai jau komisijos dokumente yra kalbama. E, valdymo e, su centralizavimas Europos komisijos rankose būtų naudingas. Mes jau iš ankstesnių incidentų esame matę. Kai kalbame apie produktų e, propagavimą ES viduje ir už jos ribų, reikia nepamiršti, kad vidaus rinka yra pati svarbiausia, bet lygiai taip pat reikia įvertinti, koks yra mūsų potencialas ir kokios yra galimybės. Todėl turime pasverti, kurie produktai susiduria su aršiausia konkurencija ir lygiai taip pat turėtume pagalvoti, kaip atremti kitą e, e, argumentą, kaip išlaikyti duris atviras ateityje. E, kai kalbame e, apie tam tikrų konkrečių skaičių nustatymą, mes turėtume būti atsargesni. E, E, pasitikėjimas vartotojų tarpio. Mes tuo klausimu esame išreiškę nemažai susirūpinimo, tą patį galime pajausti ir žemės ūkio sektoriuje. Žemės ūkio sektoriui labiausiai rūpi, labiausiai juos neramina tai, kad e, e krizė paveikė juos labiau negu kitus sektorius. Ir per reformą mes gavome, svarsydami reformą, mes gavome labai daug skirtingų nuomonių apie e, skirtingų nacionalinių veikėjų traktavimą. Aš bendrai e, manau, kad mes bendro finansavimo e, dvasę išlaikysime, mes turime galvoti, kaip bendro finansavimo fondai galėtų būti panaudoti deramų sąlygų rinkoje atkūrimui dėl krizės galbūt e, e, susidariusių problemų atveju. Taip pat Europos komisija numatė galimybę finansuoti produktus, kurie yra surašyti pirmajame priedė, bet e, lygiai taip pat mes turim kalbėti apie transformuotusius produktus. Aš manau, kad visa tai gali būti padaryta. Neužtenka sakyti, kad man patinka ar nepatinka. Mes turime pasverti E, tokius faktus e, kaip biudžeto augimą keturis kartus ir e, propagavimo kompanija neturi apsiriboti tik tai dviem sektoriais. Mes žinome, kad ribojimo sąlygos turi būti nustatytos visame pirminės gamybos sektoriuje. Dabar per krizę mes turėtume e, iškelti į pirmą vietą e, pakeistus e, žemės ūkio produktus, e, naudingiausius žemės ūkio produktus. Aš manau, kad šis reglamentas yra labai svarbus ir mes turime šiek tiek patobulinti komisijos pasiūlymą. Pažvelkime štai į vyną. Tai produktas, kuris e, e galėtų pritraukti vartotojus ir kitiems E, tose pačiose regionuose pagaminamiems produktams. Vynas yra toks gaminys, kuris uh, užsienyje mūsų žemės ūkio produkcija puikiausiai atstovauja ir e, turime suprasti, kad produktų reklamavimas, produktų propagavimas turėtų būti vykdomas ne tik juos išskiriant atskirai, bet ir juos suder, su, siejant su kitais toje, tame regione auginamas produktais. Mes manome, kad komisijos pasiūlymas turėtų būti lankstesnis. Kalbame apie specialios agentūros įsteigimą, kuri galėtų paremti e, techniškai e, operatorius ir tokia parama susidėtų ir iš konsultacijų, ir iš konkrečios paramos E, propaguojant produktus e, trečiosiose šalise. E, programų atranka yra Europos komisijos rankose. Man atrodo, kad tai yra šiek tiek per daug drąsų. Turėtume leisti ir nacionaliniams instancijoms atlikti tokią atranką. Galiausiai dėl darbo programos pasiūlymas yra puikus. Mes matome, kokios yra uh, E, trejų metų priemonės, kokie tikslai trejams metams iškelti. Mes e, įsivaizduojame, kad ta propagavimo kampanija per trejus metus jau leistų pasverti konkrečius rezultatus. Europos komisijos pasiūlymas, mano nuomonė, gali būti patobulintas. Mes galime jį pagerinti pateikdami konkretų tikslų sąrašą Europos parlamentas turi labai aiškiai įvardinti, kokio tikslo reikia siekti, o Europos komisija turėtų apsiriboti tikslais, kurie yra įrašyti bazinėme akte. Kalbant apie vidaus rinką ir trečiųjų šalių rinkas, man atrodo, kad e, galime suderinti kai kuriuos veiksmus Mes galime išskirti veiksmus, kuriais bus finansuojama ir vidaus rinka, ir išorė, e, propagavimo priemonės ir vidaus rinko, ir išorės rinkoje. Bet kita vertus, kaip jau sakiau, mes turime trečių šalių piliečius labiau informuoti apie mūsų produktų vertingumą, apie griežtų standartų taikymą žemės ūkio produkcijai Europos Sąjungoje ir taip mūsų ūkininkų pastangos susilauktų deramo įvertinimo. Taigi tiek, aš trumpai norėjau pakalbėti apie savo pranešimą ir baigdama norėčiau pasakyti, kad kalendorius yra labai e, griežtas. Vasario 14 diena e, yra pakeitimų pateikimo terminas ir aš tikiuosi, kad mes galėsime e, susitarti su šešėliniais pranešėjais per trumpą laiko tarpą. E, ir taip pat galėsime pasitarti su visais kolegomis, kuriems šis dosie labai rūpi. Ačiū. Bardzo dziękuję pani poseł. W tej chwili jako pierwsza. Ačiū. Toliau žodis poniai Ajuso, paskui ponia Maginės. Ačiū pirmininkė. Galbūt šešėliniai pranešėjai pasis turėtų pasakyti visų pirma, nors aš mielai galiu kalbėti. Ačiū ponia Jūso ir dėkoju pirmininkui už man sutiktą galimybę pasisakyti. Pranešėjos pasirinktas požiūris į būtinybę e, yra tinkamas, mums reikia kiek įmanoma greičiau tą reglamentą paversti realybę ir mes visi komitete pritarėme šiam tikslui, todėl galiu patikinti, kad mano frakcija yra pasiruošusi to siekti. Per visą teisėkuros laikotarpį mes e, buvome įsigilinę, panirę į BŽUP reformą, tačiau tai nereiškia, kad mes turim pamiršti kitų dalykų, pavyzdžiui, Europos uh, e, gaminių sklaidos ir pro, propagavimo, tai užtikrina didesnį jų e, jų vertė yra didesnė dėl to, kad keliami labai e, dideli reikalavimai kokybei. E, šis produktų pro, propagavimas yra svarbi veiklos dalis ir todėl mes tikimės, kad mums pavyks šį darbą užbaigti ir kad tas ta priemonė būtų patvirtinta kiek manoma greičiau. Įvyko daug įdomių diskusijų ir juose pastebėjome, kad kai kurie, kaip kai kurios e, pirminės abejonės e, buvo išsklaidytos. Pavyzdžiui, pranešėjai jau pati apie tai kalbėjo apie biudžetą dabar jis jau patvirtinas ir yra aiškus. Mes nežinojame, ar agentūra, apie kurią kalbėjo Europos Sąjunga, e, komisija bus finansuojama e, padidinus biudžetą. E, komisijos atstovai atėję į mūsų posėdį paaiškino, kokia su, bus situacija. Mums bus skirti visi reikalingi finansiniai ištekliai, tai buvo ypač svarbu, tuos dalykus buvo svarbu išsiaiškinti. Dabar perinu prie pakeitimų, kuriuos pateikė pranešėja. E, Aš beveik šimtų procentų pritariu visiems e, pasiūlytiems klausimams. Yra pora aspektų, kur, kurie, man atrodo, turėtų būti įtraukti. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, e, vyno įtraukimas tai yra esminės svarbos klausimas. Kitas svarbus dalykas kofinansavimo galimybės įtraukimas į daugia šalias programas. Beveik visi mūsų mums rūpimi klausimai yra aptarti pakeitimuose ir, ir, ir beveik nebereikia gilintis į šį klausimą. Tačiau pasinaudodama to, kad čia yra komisijos atstovai, noriu paklausti, kokia yra jų nuomonė apie šį dokumentą. Nebejoju, jog jei mes Žemės ūkio komitete uh, balsuojant uh, surinksime, užtikrinsime daugumą, bus daug lengviau pasiekti mūsų galatinio tikslo, užtikrinti, kad ta priemonė įsigaliotų kiek įmanoma greičiau. Ačiū. Dabar žodis poniai Ajuso. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai bei šešėliniams pranešėjams už jų komentarus. Pirminis komisijos pasiūlymas buvo tikrai geras. Tačiau manau, kad jį dar nemenkai patobulinome šio pranešimo dėka. Pranešimas yra tikrai geras, jis užpildo visas spragas išvardytas komisijos pasiūlyme. Ir manau, kad mums dirbant toliau nebereikės siūlyti daug didelio skaičiaus pakeitimų, nes e, visos e, komisijos pradžioje išvardintos problemos beveik jau visos išspręstos. Norėčiau pasakyti porą žodžių dėl konkrečių aspektų. Penktasis, penktajame komisijos pasiūlymo straipsnėje kalbama apie e, į e, sąrašą galinčių patekti produktų e, to sąrašo išplėtimą. Turime nepamiršti, kad negalime kalbėti vien tik apie Europos kontekstą. Turime nepamiršti ir kitų gaminių, kurie nėra europietiški, bet kurie uh, Europoje užtikrina pridėtinę vertę, pavyzdžiui, Belgijos šokoladas, Belgijos šokoladas arba itališka kava, galbūt reiktų užsimti ir jų sklaidą propagavimu trečiosiuose šalise. Tuo pat metu. E, ne, tai, tai prisidėtų prie europietiškų, kokybiškų gaminių įvaizdžio stiprinimo ir sklaidos. Bet dar kartą akcentuoju, kad aš pritariu mm, pranešėjos pasirinktai pozicijai ir visiems jos e, parengtiems pakeitimams. Toliau, pane Maginės. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai už jos darbą rengiant šį dokumentą. Su, pritariu jūsų pakeitimams dėl kofinansavimo nacionaliniu lygmeniu. Mes palaikome šį siūlymą. Taip pat dėl e, valstybės valstybių narių dalyvavimo, būtinybės joms dalyvauti. E, turime joms suteikti galimybę programas tobulinti prieš komisiją jas patvirtinant. Tačiau yra platesnės svarbos klausimas. Kai kalbame apie kokybę, dažnai turime omeny tik tai geografinės kilmės e, nuorodos gaminius, o jie sudaro nedidelę mūsų produktų rinkos dalį. Tai kokybės užtikrinimo sistemos valstybėse narėse. Nežinau, ar apie tai pakankamai kalbama. Pavyzdžiui, Airijoje ypač akcentuojama e, tvariai gaminama jautena, kuri nepalieka jokio e, anglės e, dvideginio e, pėtsako. Norėčiau, kad būtų atsirastų galimybė propaguoti ir tuos produktus, nes juk ką tik įvykdėme BŽUP reformą ir dabar žemės ūkis skirtas mažesnis biudžetas, ūkininkam keliama daugiau reikalavimų, e, dvišal, sudaromas dvišalės prekybos sutartis, kurios atsilieps ūkininkų veiklai. Turime užtikrinti galimybę jiems e, pardavinėti ir už ES ribų, ne tik Europos Sąjungos viduje, pažiūrėjau, pinininkystės rinka po kvotų panaikinimo bus aktual, aktuali tema. E, Ir šis pranešimas tikrai pasirodo laiku, svarbu, kad jis būtų kiek įmanoma našiau įgyvendinamas. Aš teiksiu galbūt vieną pakeitimą, bet nedaugiau. Ponas Kopulos Santos. Norėčiau pagirti pranešėją už tai, kad ji puikiai padirbėjo rengdama šį pranešimą. rengdama šį pranešimą dėl maisto produktų propagavimo e, vidaus rinkoje ir trečiosiuose šalise. Tai ypač aktualu dabar mums bandant įveikti krizę. Pritariu socialistų šešėlinės pranešėjos išsakytoms mintims. Tikrai tai geras pranešimas. Kai kurie pakeitimai jį dar labiau patobulintų. pranešėja siūlė nenurodyti skaičių dėl propagavimo priemonėms skiriamų lėšų vidaus rinkoje ir trečiosios šalyse. Aš pritariu. Nemanau, kad reikia skaičius skelbti. Žinoma, mes norime propaguoti savo produktus trečiosios šalyse, tačiau vidaus rinka irgi yra labai svarbi ir čia dar yra neišnaudotas didžiulis potencialas. Ir kaip pritariu kolegoms, aš palaikau jūsų pranešimą. Aš manau, kad parlamento pozicija bus pakankamai tvirta ir e, taryba bei komisija veikiausiai pritars jai. Ponas Nikolson. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti e, pranešėjai. Žinoma, kad aš pritariu, kad reikia kuo daugiau eksportuoti žemės ūkio produktus, o ne tik juos pardavinėti ES viduje. Europa tokiu atveju gautų pridėtinės vertės. Tačiau man kelia abejonių tai, kad šis pranešimas iš tiesų mus tolina nuo šio tikslo. Komisijos pasiūlymas buvo tinkamas, žinoma, reikėjo keleto pakeitimų, jie būtų pagerinę tą pranešimą. Aš pritariu komisijos pasiūlymui 75 procentus biudžeto skirti e, užsienio rinkoms, o e, Europos Sąjungos e, viduje finansavimą palikti toks, koks yra labai svarbu ir tai, kad veiktų e, nacionalinės e, schemos ir būtų vykdomos nacionalinės e, kampanijos. Nes didinant pardavimus gauname ir didesnę pridėtinę vertę. Aš pritariu pranešėjos pasiūlymui dėl, dėl pagrindinių teisės aktų. Ir taip pat e, suvokiu, kad perdirbti žemės ūkio produktai yra labai svarbus daugeliui ES valstybių ir žemės ūkiui apskritai. E, mano e, šalyje žemės ūkio produkcija yra E, žemės ūkio produktų gamyba yra vienas stabiliausių pramonės šakų ir tai kuria darbo vietas ir kuria pridėtinę vertę. Todėl e, tikrai reikia kalbėti apie žemės ūkio produktų skatinimą ir propagavimą ir apie fiskalinės e, priemonės skiriamas žemės ūkio produktams ir reikia kalbėti ir apie kofinansavimą noriu sąžiningai pasakyti, kad mane neramina, kad e, stengiamasi kuo greičiau šį dokumentą pateikti plenariniai sesijoj ir tinkamai šio pasiūlymo neišnagrinėjus. Aš žinau, kiek laiko reikia surinkti visus pakeitimus, kiek laiko užtrunka vertimas, Taigi, jei galėčiau kaip nors e, padėti pranešėjai, tai aš tikrai tą padarysiu, tačiau aš nepasisakau už e, šio dokumento kuo greitesnį parengimą, kad, kad jis būtų kuo greičiau pateiktas plenariniai sesijai. Dėkuoju. Taip, iš tiesų prie to klausimo aš dar grįšiu, bet dabar noriu suteikti žodį uh, ponui Rupiks. Taigi žodis jums. Dėkoju. Pone pirmininkė, man šią ataskaitą, šis pranešimas vienu aspektu labai patinka, mūsų frakcija jam pritarė. Tačiau tuo pat metu metu man kyla klausimas, ko mes norime tokiu pranešimu pasiekti. Ar mes norim reklamuoti savo prekes, kad jas e, pirktų trečiose šalyse? Reklamavimo ir propagavimo nepakanka. Pavyzdžiui, Latvijoje E, labai gerai išvystytas e, e, ekologiškos žemės ūkio produktų vystimas. Mes turim puikią ekologišką duoną, sūrį, bet matom, kad ne visi žmonės tuos produktus perka. Ir ne todėl, kad jie netiki, jog šie produktai yra puikios kokybės, bet dėl to, kad jiems trūksta pinigų. Taigi reikia atsižvelgti ir į krizės padarinius. Latvija įsivedė eurą ir dabar statistiniai duomenys rodo, kad e, maisto produktų kainos išaugo 15-20 procentų, o atlyginimai nepadidėjo. atsiprašau, 3-4 procentais. Jeigu pasižiūrėtumėt į Kiniją, tai ten yra vykdoma valstybinė programa, kuria siekiama skatinti vidinės rinkos ekonomiką. Tačiau Europoje prieš keletą metų turėjome didelių ambicijų e, ketinome peržiūrėti kainas ir taip toliau, tačiau problema yra ta, kad dideli prekybos centrai tas kainas diktuoja, pasirinkdami konkrečias prekes ir žinom, kad e, nuo ganyklų, kuriuose ganosi galvijai iki parduotuvės, yra labai ilgas kelias. E, daug žmonių susiduria su finansiniam problemom ir nedidelių ūkių ūkininkai nesugeba išgyventi. Bendra žemės ūkio politika suteikia finansavimo kitų tam finansiniam laikotarpiui tas finansavimas mažės, o re, reklamai skiriamas lėšas mes didiname tris kartus. Tačiau aš noriu priminti, kad mes negalim pasiekti savo tikslų vien tik tai reklamuodami prekes ir propaguodami. Mes turime užtikrinti, kad žmonės išgalėtų tas prekes nusipirkti. Dabar norėčiau pats pasisakyti. Mes kalbam apie informavimo ir reklamavimo, prokagavimo politiką. Mes tikrai skubame rengdami dokumentus, lyg susidurtume su kokia epidemija mes neturim pakankamai laiko, o komisija būtent taip su mumis ir elgesi. Matau, kad jūs, ponai, šypsotės, bet aš noriu savo poziciją pristatyti šiuo klausimu. mes norim labiau centralizuoto valdymo, tikėdamėsi, kad jis bus efektyvesnis, norim kištis, norim reklamuoti ir propaguoti savo produktus, tačiau tuo pat metu didiname finansavimą. Ir tai yra gerai. Tačiau mes ribojame kofinansavimą. Jeigu atsižvelgsim į tai, kad ūkininkai naujose valstybėse narėse nėra susibūrę į organizacijas, tos organizacijos yra dar tokiam kūdikystės lygyje. Ir čia man kelia įvairių klausimų tokia situacija. Apie tai reikia kalbėti. Žinoma, kad propagavimas yra labai svarbis rytis, bet kyla ir pagristų abejonių. O dabar norėčiau vėl suteikti žodį uh, Europos komisijos e, Agri generalinio direktorato atstovams, o po to suteiksime žodį pranešėjai dar kartelį. Dėkoju pirmininkė. Komisija norėtų padėkoti už tai, kad komisijos e, iniciatyva dėl informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų propagavimo priemonės vidaus rinkos ir trečiose šalise buvo taip gerai priimta. Ir pagrindinis tikslas jau buvo aptartas prieš tai vykusiam posėdį, bet jeigu norite dar kartą išgirsti, koks yra šios politikos tikslas ir norite dar kartą išgirsti, kur leidžiami mokėtojų pinigai, mokesčių mokėtojų pinigai ir kaip veikia visi mechanizmai, tai galiu pateikti keletą komentarų ir noriu aptarti keletą pakeitimų, kurie buvo pateikti ir paaiškinti, kodėl komisijos požiūris daugeliu atveju skiriasi visų pirma dėl to, ar reikia propagavimo priemonių vidaus rinkoje tokiu pačiu mastu kaip ir trečiose šalise. Komisija siūlo finansuoti e, produktų propagavimą trečiose šalise. Ir tai būtų finansuojama iš biudžeto. O tai reiškia, kad pavyzdžiui belgiškas šokoladas, kuris buvo jau paminėtas, yra pagamintas Belgijoje, būt, būtų reklamuojamas Belgijoje, pabrėžiant pabrėžiant ir reklamuojant konkrečią Belgijos uh, kompaniją. Tačiau manoma, kad jeigu produktas reklamuojamas trečiose šalise, tai iš to būtų galima daugiau uždirbti. Ir todėl kalbam apie tai, kad 75 procentai visų lėšų būtų skiriama trečiosioms šalims. Komisija mano, kad vidaus jeigu reklamuosime tam tikrus produktus vidaus rinkoje, tai e, atsiras e, iškreipta konkurencingumo situacija. Ir dabar kaipgi pasirenkami produktai, kokius produktus reklamuoti. Panašu, kad visi sutarė, kad tie produktai, kurie pateikti pirmam priede, turi būti propaguojami. Komisija siūlo išbraukti žuvį, nes žuvis jau yra propaguojama ir dėl to nereikėtų čia priemonių dubliuoti. Komisija siūlo, kad reiktų imtis propagavimo priemonių, kalbant apie vyną ir ne tik apie patį vyną, nes jam jau yra, vyno sektorių jau skiriama 150 milijonų, bet reikia reklamuoti ir propaguoti vyną kartu su kitais produktais. Komisija taip pat e, siūlo propaguoti ne tik tuos produktus, kurie pateikti pirmam priedė, bet ir e, maisto produktus, kurie yra paminėti dokumente, kurią, kurį patvirtino taryba ir parlamentas. Tai yra ne maisto produktus, kurie gaminami iš žemės ūkio produktų. Ir tačiau neaišku, kokio tikslo pasiektume. Tai yra tokia teorinė mintis. Ar galima, pavyzdžiui, reklamuoti uh, odinius švarkelius, nes jie kaip ir pagaminti iš žemės ūkio produktų. Taigi, kiek gautume naudos, gal tik tai 20 procentų, jeigu propaguotume tokius produktus. Ir dar susidurtume ir su kontrolės problemomis, nes neaišku, kaip tą 20 procentų ribą su suvokti ir galiausiai kas ją užtikrins, kontroliuos ir kaip. Taigi susidurtume su komisijos pasiūlymo pasunkinimu, o ne su paprastinimu. Buvo kalbama ir apie informacijos pateikimą krizės sąlygomis komisija E, sąmoningai nesiūlo trumpalaikių propagavimo kampanijų krizės metu, nes visai neseniai taryba ir parlamentas nusprendė imtis dviejų, apsisprendė dėl dviejų egzistuojančių priemonių, trumpalaikių priemonių. Visų pirma, bendram rinkos organizavimą, o antras dėl ko finansavimo. Ir buvo nuspręsta, kad tokių programų reikia atsisakyti, nes nesažiningai būtų paskirstytos lėšos. Tam tik, kai kuriuose valstybėse narėse tiesiog tam trūko lėšų, kofinansavimui. Taigi šioje srityje taip pat yra ką nuveikti. O kalbant apie konkurencingumą, tai taryba e, siūlo atsisakyti nacionalinio kofinansavimo. Komisija siūlo 60 procentų mažoms ir vidutinėms įmonėms, jeigu tai ta, skaičius padidėtų iki 75 procentų, tai susidurtume su praktinėmis problemomis, su gamintojų organizacijoms ir taip toliau. Tos organizacijos yra atsakingos už e, produktų propagavimą ir čia vėl susidurtume su problemomis dėl tikrinimo ir Kas patikrintų, ar tikrai mažom ir vidutiniam įmonėms skiriama 75 procentai finansavimo? Mes suprantam, kad 75 procentai ES lėšų prie, prie to ES finansavimo dar būtų galima pridėti 20 procentų nacionalinio biudžeto lėšų, taigi propagavimui būtų skiriama 95 procentai visų lėšų ir gautume daug didesnės subsidijas, negu kad dabar yra skiriamos. Todėl komisija e, skiria daugiau dėmesio priemonių efektyvumui ir priemonių kokybei. Ir kiekvienas konkretus sektorius turi pats skirti tam finansavimą. Jeigu kofinansavimo rodikliai bus tokie aukšti, tai mes baiminamės, kad kokybės standartų numatytų mes nepasieksime. Ir galiausiai komisija pasiūlė vykdyti tik vieną viešąjį pirkimą per metus. Vykdant kitas propagavimo programos taip pat e, organizuojamas tik vienas viešas e, pirkimas, viešas konkursas per metus. Ir komisija mano, kad tokia strategija yra paprasta, e, labai paprasta ją administruoti. Jeigu būtų vykdomi du viešieji pirkimai per metus, tai reikėtų dvigubai daugiau tikrinimų ir vertinimų atlikti. Komisija taip pat e, mano, kad e, taip gau, gauname geresnę, didesnę pridėtinę vertę už e, tai, kaip išleidžiami mokesčių mokėtojų pinigai. Taigi tokia yra komisijos pozicija šiuo metu Dėkoju dar kartą, kad teigiamai reaguojate į komisijos, komisijos iniciatyvas. Dėkoju. Ačiū. O dabar pranešėjai žodis. Dėkoju. E, Pone Sikerski, ačiū visiems už tai, kad pasisakėte. E, ispaniškai sakom, mažiau skubėsi, greičiau eisi, nueisi. Kaip keletas kolegų jau pastebėjo, e, mes tengiamės dirbti labai atsargiai, nors laiko ir nedaug lieka. Mes e, net ir per trumpą laiko tarpą galime daug padaryti. Šis dokumentas, kaip jūs jau sakėte, yra geras, turim su to e, tą pripažinti ir prisiminkime, kad e, jį parengėm per aštuonias savaitės, įskaitant kalėdų laikotarpį. Tai gerai, manoma, dirbti e, per trumpą laiką, jeigu tik yra noro paukoti savo laisvalaikį, o kitaip nieko negalima tikėtis. Kaip ten bebūtų, siekiame kokybės ir tikimės, kad e, galės būti darbas padarytas geriau e, negu kad buvo. Ponas Nikolsonas paminėjo, koks procentas pinigų patenka trečiosiom šalims ir koks procentas pateks vidaus rinkai. Kaip jau sakiau, aš nepateikiau pasiūlymą su skaičiais. Man atrodo, kad protingiausia būtų, jeigu mes palauktume ir pažiūrėtume, ką pasiūlys kolegos pažiūrėtume, ką, e, kokias maržas numato stambiausios frakcijos, turiu galvoje procentą, ir galiausiai pasiektume kompromiso, pasiektume susitarimą, jeigu įmanoma. Aš e, norėčiau, kad su koncesijos būtų kuo platesnis ir mes galėtume žinoti, kokia dalis pateks vidaus rinkai, kokia dalis finansavimo pateks trečiosiam šalims. Kaip jau sakiau, kol kas mums pagrindinė rinka yra vidaus rinka, bet tiesa ta, kad ir trečiose šalise glūdi didelis potencialas mes e, įvertinsime kolegų pateiksiamus e, pasiūlymus pakeitimuose ir tada visi kartu sieksime kuo platesnio konsensuso. Dar kartą noriu pasakyti, kuo platesnis bus e, jūsų paremimas šiam pasiūlymui, tuo geriau. Ponas Žiubis klausė, koks mūsų tikslas. Man atrodo, kad mūsų tikslas yra parduoti savo prekes ir ES ir už jos ribų. ūkininkavimo ir maisto sektorius yra susijęs su pardavimu. Mes turėtume galvoti apie bendrus e, pardavimų tikslus, bet e, e, pagrindiniai tikslai turi būti vienodi ir bendri visiems. Mes esame suinteresuoti tuo, kad trečiųjų šalių piliečiai suprastų produktų papildomą vertę, bet lygiai taip pat svarbu pripažinti ir ES piliečių tarpę, kad mūsų produktai turi papildomą vertę. Mes pateikėme paketą, Europos parlamento nariams e, svarbiausia buvo reikšmė mūsų piliečiams ir kokybės e, vertinimas. E, Yra labai daug produktų, kurių vertės mūsų vartotojai net nežino. Taigi mes turim kalbėti apie produktų pardavimą savo rinkose. Čia pagrindinis dalykas. O antras dalykas, kodėl vienaip e, mes prašome pasiūlymo, kitaip stengiamės vienai, vienu metu prašome pasiūlymo, o kitų metu tarsi remiame komisijos pasiūlymą. Uh, Čia mūsų strateginis įjimas toks ir e, rinkodaros reklamos rinka puikiai supranta, apie ką kalbame. Pramonė prašo, kad būtų parengti du aiškus variantai. Tai yra toks strateginis įėjimas, kas būtų geriausia. Čia, manau, reikėtų siekti susitarimo, bet sutelkime dėmesį į techninę pusę, palikime politiką nuo šalyje. Aš vėlgi sakau, kad svarbiausia yra pardavimai. Paskui jūs sakėte, kad pakankamai pinigų turi būti numatyta pagal bendrą rinkos organizavimą. Aš atsiprašau, bet turiu nesutikti su komisija. Jeigu būtų buvę pakankamai lėšų, jeigu ES institucijos būtų geriau bendradarbiavusios, tai nebūtų kildosi ekoli e, banga, nebūtų buvę to skandalo. Jeigu komisija būtų laiku sureagavus, būtų buvę kitaip. Taip nebuvo. Aš e, norėčiau paklausti, ar esat kada matę Europos komisiją nenorint priimti Europos parlamento pasiūlymo? Mes jums numatome galimybę greičiau operatyviau veikti. Ir taip jūs išvengsite problemų, kurios turėtų įtakos jūsų valdymo sistemai. Labai svarbu, kad turėtumėt reikiamas priemonės reaguoti į krizės rinkose. Dėl kokybės priemonių neturėtume pamiršti, ko mes šiais dokumentais siekiame. Mes norime užtikrinti, kad galėtume parduoti Europos įvaizdį, kuris e, užtikrintų produktų kokybę, garantuotą kokybę visame pasaulyje. Yra labai daug nacionalinių programų, kuriomis yra reklamuojami vietos produktai, o šiame dokumente sutelkime dėmesį į europietiškos kokybės produktus. Be abejonės niekaip neturėtume sukelti grėsmės e, tam e, dėmesio sutelkimui į nacionalinius vietos produktus. Taigi apie tai buvo daugiausia kalbama. Dėkuoju visiems už dalyvavimą. Ačiū už pademonstruotą paramą. Dabar jau lauksiu jūsų pakeitimų pasiūlymų iki 14 dienos, o nuo 14 stengsimės kuo greičiau suformuoti kompromisą. Stengsime starti su kuo daugiau parlamentarų, kad sustarimas būtų kuo platesnis, kai pradėsime dėrybę su taryba ir komisija. Ačiū. Kaip ir sakėte, pakeitimus reikia įteikti iki penktadienio e, vasaro 14 vidurdienio. Ir šį pranešimą svarstysime kovo 18, o balandžio mėnesį jis turėtų būti svarstamas plenarinėje sesijoje. Manau, tuo galime baigti šios dienos darbą. Ačiū, rytoj e, toliau tęsime nuo 9 val. ryto. Dar kartą dėkoju visiems Baigėme 15 minučių anksčiau. Ačiū.